tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Nes dėl kai kurių dalykų balsuosime kaip ir įprasta elektroniniu būdu. Taigi, pereisime prie septintojo mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra pramoniniai išmetamieji teršalai Holgerio Kramerio pranešimas. Balsavimo sąrašą visi gavote. Taip pat yra pateiktas kompromisų paketas, kuris yra dokumentų krūvos virš, e, pačiame viršuje ir balsavimo sąrašo pačiame viršuje. Todėl norėčiau paklausti, kas yra už šį kompromisų paketą Kas už kompromisų paketą? Ačiū. Kas prieš? O kas susilaiko? Tuomet didžiaja balsų dauguma patvirtinta. Tai mums palengvins tolimesnį balsavimą dėl šio dokumento. Na, o dabar galime balsuoti dėl devinto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 83. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 84. Kas už? Prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas. Atskiras balsavimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. Bet galime patikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl antrosios dalies. Also, Balsavimą pradedame. Balsuojame dėl antrosios dalies dešimtojo pakeitimo. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Ah, das war doch deutlich. Also 9 dafür, 31. 9 už, 31 prieš, taigi aiškiai atmesta. Toliau 85 ir 86 identiški pakeitimai, kas už. Prieš susilaikę atmesta. 87 kas už prieš susilaikę priimta. Patikrinsime gerai, balsuojame dėl 87. So, beendet. Balsavimas baigtas. 23 už, 21 prieš. Taigi šis pakeitimas primtas. 88 ir 89. Kas už? Prieš. Susilaikė primta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 11. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 91. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 12. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Identiški pakeitimai 92 ir 93 ir 94. Ne, atsiprašau, 92 ir 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Patikrinsime. beendet. Balsavimas baigtas. 28 už, 20 prieš, taigi priimta. 92 ir 93 priimti. 94 atkrenta. Balsuojame dėl 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikriname 95. beendet. Also, abgelehnt wie Balsavimas baigtas, teisingai mačiau, kad atmesta 23 už 27 prieš. 96. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 98 ir 99 identiški pakeitimai, kas už. Atsiprašau, iš pradžių 97, kas už 97. Prieš susilaikė atmesta. 98 ir 99 identiški, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas, šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau keliaujame į penktą puslapį ir pradėsime balsuoti nuo 117, 118 ir 119 pakeitimų. Jie yra identiški. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė priimta. 120 kas už, prieš, susilaikė priimta. 19 kas už, prieš, susilaikė priimta. 121 ir 122 ir 123 identiški kas už, prieš, susilaikė priimta atmesta, tačiau patikrinsime. 111, 112 ir 113. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Iš tiesų buvo neaiškus rezultatas 25 už 25 prieš, taigi atmesta. 124 Dėl jo nebalsuosime. 20 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 21 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 115 kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 126 kas už, prieš susilaikė atmesta. 127 kas už, prieš susilaikė atmesta. Vėl galime perversti kelis puslapius iki 11 puslapio, iki to puslapio apačios 23 pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. 23 pakeitimas. Und beendet. Balsavimas baigtas. 26 už, 24 prieš. Taigi priimta 165, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 24, kas už. Prieš susilaikė priimta. 25, kas už. Prieš susilaikė primta, 26 kas už, prieš susilaikė primta, 27 kas už, prieš susilaikė primta, 20... prašau, norite patikrinti? Gerai, balsuojame dėl 27. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už, 22 prieš, taigi aiškiai priimta. Toliau 28, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 166, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 167, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 168 kas už, prieš, susilaikė priimta. 171 kas už, 171 kas prieš, susilaikė atmesta, 172 kas už prieš susilaikė atmesta. 175 ir 176, kas už, prieš susilaikė atmesta. 173, kas už, prieš susilaikė atmesta. 174 atsimtas, taigi 177, kas už, prieš susilaikė atmesta. Identiški 178 ir 179 ir 180. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. Abstimmung eröffnet. Pradedame balsuoti. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta 22 už 33 prieš. 181 kas už prieš susilaikė atmesta. 182 ir 184 identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinsime. 182 ir 184 balsuojame. Balsavimas baigtas, priimta 31 už 26 prieš. Taigi priimta. Toliau 185, 186, 187 ir 188. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Norite patikrinti? Gerai, prašau. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas, 27 už, 29 prieš. Kaip ir sakiau, atmesta. 191. Kas už? 191. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 193. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. Ponas Rosi balsuoja prieš savo pakeitimą. Gerai. 192 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 194 kas už. Prieš susilaikė priimta. 195 kas už prieš susilaikė. Atrodo atmesta, bet patikrinsime. 195. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 už, 29 prieš. 196. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Šimtas devyniasdešimt septintas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 198 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 199 atsimtas, balsuojame dėl 200 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 201 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 202 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 pakeitimas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. 30 pakeitimo pirma dalis. Balsavimas baigtas. 28 už 27 prieš iš tiesų neaiškus rezultatas, bet nedidelė dauguma priimta. Toliau 207. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 30 pakeitimo antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 30 pakeitimo trečioji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 213 Zėber pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta.

susilaikė priimta. 33 kas už, prieš susilaikė priimta. 35 kas už, prieš susilaikė priimta. 219 gardinį pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 220 kas už, prieš susilaikė atmesta. 36 kas už, prieš susilaikė priimta. 221 kas už, prieš susilaikė atmesta. Norite patikrinti? Gerai, balsuojame dėl 221. Ja, beendet. Balsavimas baigtas 29 už, 26 prieš, taigi priimta. Taigi 221 priimtas, 222 kas už, prieš susilaikė atmesta. 223 kas už, prieš susilaikė atmesta. 224 kas už, prieš susilaikė atmesta. 225 kas už, prieš susilaikė. Patikrinsime 225. <clears throat> Balsavimas baigtas. 25 e, už 33 prieš atmesta, 226 kas už, prieš susilaikė atmesta. Norite patikrinti gerai, balsuojame dėl 226. Und Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta. 227. Dafür. 227. Kas už? prieš, susilaikę, patikrinsime, tikriname. 227 balsuomis. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 31 už, 26 prieš. Dėkoju. Priimta. Toliau 232. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 233. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau kitas puslapis 245. Kas už? Prieš. 245. Kas prieš? Atrodo atmesta. 244 ir 246 identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta.

susilaikė atmesta. Prašau, kolega Krameri. My... Balsavimo sąraše yra klaida. 267 mm, turi būti pliusas, o ne minusas. Taigi pranešėjas yra už kitą pakeitimą, tai yra Schnellhardt Florence 267 pakeitimas. Balsuojame, kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaikė priimta. 41 kas už, prieš, susilaikė priimta. 42 atkrenta. Toliau 43 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tačiau galime patikrinti. Balsuojame dėl 43. Balsavimas baigtas. Nedidelė balsų persvara, bet priimta. 30 už 28 prieš. Dabar 271. Kas už? Prieš? Susilaikė. Primta. 272. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta identiški 273, 274 ir 275, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti gerai. Balsavimas baigtas, nedidelė balsų persvara, bet atmesta 28 už 29 prieš. 276. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Identiški 44 ir 277, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt penktas ir du šimtai septyniasdešimt aštuntas kas už, prieš, susilaikė priimta. Du šimtai septyniasdešimt devintas kas už, prieš, susilaikė priimta. Gerai, tikriname. 279 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas priimta 30 už 27 prieš. Nedidelė balsų persvara, bet vis tiek priimta. 280 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė priimta. 50. 49 norite patikrinti, gerai. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Visuomet ta pati balsų dauguma 30 už 27 prieš. 50 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 51 kas už, prieš susilaikė priimta. 52 kas už, prieš susilaikė priimta. 284 kas už, prieš susilaikė atmesta. 285 kas už, prieš prieš, susilaikė priimta, 286 kas už, prieš, susilaikė priimta. Identiški 287 ir 288 kas už. Ponas Krameris nori, kad patikrintumėme 286. Gerai, tikriname elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Deja, niekas nesikeičia. Priimta. Net jeigu ir pranešėjas nori balsuoti prieš. 287, 288. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Kitas puslapis 290 kas už, prieš susilaikė atmesta. Identiški 291 ir 292 kas už, prieš susilaikė priimta. 293 kas už prieš susilaikė. Deja, ponia Uskinė, neužtenka, atmesta. 295 kas už, prieš, susilaikę, patikrinsime 295. Und beendet. Balsavimas baigtas. 26 už 30 prieš atmesta. 294 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 296 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 297 ir 298 identiški kas už prieš susilaikę priimta. 299 kas už, prieš susilaikė atmesta. 300 kas už, prieš susilaikė atmesta. 301 kas už, prieš susilaikė atmesta. 302 kas už, prieš susilaikė atmesta, 303 kas, 303 e, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 304 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau 307 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 308 kas už, prieš susilaikė atmesta. 309 kas už, prieš susilaikė atmesta. 310 kas už, prieš susilaikė atmesta. 311 kas už, prieš susilaikė atmesta. 312 kas už, prieš susilaikė atmesta. 313 kas už, prieš susilaikė atmesta, 314 kas už, prieš susilaikė atmesta, 315 kas už, prieš susilaikė atmesta. Tri... Norite patikrinti? Gerai. 300... Balsuojame dėl 315 pakeitimo. Und beendet. Balsavimas baigtas 25 už 31 prieš atmestą, 317 kas už, prieš susilaikė atmestą. 318 kas už, prieš susilaikė atmestą. 319 kas už, prieš susilaikė atmestą. 321 kas už, prieš susilaikė atmesta, 322 kas už, prieš susilaikė atmesta, 323 kas už, prieš susilaikė atmesta, 324 kas už, prieš susilaikė atmesta, 325 kas už, prieš susilaikė atmesta, 325 kas už, 326 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 327 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 328 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 329 kas, tikriname 328. EPP ist einer zu viel. EPP vienu per daug narių. Vienas kažkas iš Europos liaudės partijos turėtų ištraukti savo kortelę. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta 23 už, 32 prieš. Taigi, ponia Klas, pati matote. Toliau 329. Kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 330 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Identiški 331, 332 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 333 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 334 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 335 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime. 335. Tikriname. Balsavimas baigtas nedidelę balsų persvarą, bet priimta. 338 kas už, prieš susilaikė atmesta, 339 kas už, prieš susilaikė atmesta, 340 kas už, prieš susilaikė atmesta, 341 kas už, prieš susilaikė atmesta, 342 kas už, prieš susilaikė atmesta, 343 kas už, prieš susilaikė atmesta, 344 kas už, prieš susilaikė atmesta, 345 kas už, prieš susilaikė atmesta. 346 kas už, prieš susilaikė atmesta. 347 kas už, prieš susilaikė atmesta. 348 kas už, prieš susilaikė atmesta. 349 kas už Patikrinsime. Abstimmung beendet. Mehr wie deutlich. Viskas buvo aišku. 14 už, 44 prieš. 349 kas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. Balsuojame dėl 349. Und <clears throat> beendet. Balsavimas baigtas. Nedidelė balsų persvara atmesta 27 už 29 prieš. Identiški pakeitimai 350 ir 351. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 352 ir 353 identiški. Kas už? Prieš susilaikė. Nedidelė balsų persvara, bet atrodo priimta, bet dėl viso pikto patikrinkime. Taigi balsuojame dėl 352 ir 353. Beendet. Abgelehnt. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau konstatuojamosios dalis. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 kas už, prieš, susilaikė priimta. Identiški 57 ir 55 pakeitimai kas už, prieš susilaikė atmesta. 58 kas už, prieš Patikrinsime. Balsuojame dėl 58. und äh, beendet. 32 zu 26 dafür. Balsavimas baigtas 32, 26 prieš priimta. 59 atkrenta, 60. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Patikrinsime. Balsuojame dėl 60. Also diesmal nehmen nicht alle teil. <laughs> Gut, dann beende ich jetzt die Abstimmung. Šį kartą visi dalyvauja, tai gerai, balsavimas baigtas 32 už 22 prieš. Nesupratau, ar čia buvo juokas, ar čia buvo tiesa. Nesvarbu. Gerai, balsuojame dėl 61. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Patikrinsime. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 31 už 27 prieš priimta. 62 Ne, atsiprašau, antras ir 64 identiški, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 65. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 67. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 68 kas už, prieš susilaikė atmesta. 69 kas už, prieš susilaikė atmesta. 70 kas už, prieš susilaikė atmesta. 71 kas už, prieš susilaikė atmesta. 72 Gerai, tikriname 71. Apštimung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 už, 30 prieš. 20, 72. E, Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 73. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečias ir 75. Identiški pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikė. At, priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Prašau. Gerai, balsuojame dėl ketvirto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Visiškai aišku, 35 už, 23 prieš. 78 pakeitimas, kas už? prieš priimta. Aštuntas, kas už prieš susilaikė priimta. O, tai buvo paskutinis pakeitimas, kaip puiku. Taigi dabar balsuosime dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. ir šitas teis, ši teisė, kuros rezoliucija priimta, 40 balsavo už, 13 prieš. Sveikinu pranešėją Holgerį Kramerį už tą didžiulį jo nuveiktą darbą. Dar kartą sveikinu Jūs ir visus šešėlinius pranešėjus, taip pat sekretariatą, nes darbas iš tiesų buvo didžiulis, dokumentas yra labai išsamus, daug pakeitimų ir jūs visą tai parengėte balsavimui. Tai yra didelis indėlis į aplinkosaugos teisės aktus, taigi dar kartą jums visiems dėkoju. So. <laughs> ähm, wir sind mitten in der Abstimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Įpusėjom balsuodami kolegos, dabar turime darbą tęsti toliau. Devintasis darbo atvekės punktas. Vėlgi labai aktuali tema. Rekomendacija antrajam svarstymui Europos parlamento Europos tarybos reglamento projektas dėl medieną ir medienos produktus rinkai teikiančių ūkio subjektų įsipareigojimų. Pranešėjas yra, pranešėja tiksliau Karolina Lukas. Jai šiandien atstovauja ponia Hasi. Taigi pereikime iškart prie balsavimo. Yra daug konsoliduotų pakeitimų, na, tie, kurie nenori dalyvauti posėdžio darbe, jų prašau išeiti iš salės. Darbas bus mums tik nuo to lengvesnis. Kas nori pasikalbėti, prašau išeiti. Šalia kavinė yra. Yra aštuoni konsoliduoti pakeitimai. Pirmasis konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis, šeštas pakeitimas. Jeigu norime dėl jo balsuoti, <clears throat> jeigu nėra problemų dėl žodinio pakeitimo, prie jo perėsime vėliau, sako pirmininkas. Mano dokumentuose yra parašyta, kad yra 147 pakeitimui yra numatytas žodinis pakeitimas. 117 jam tiksliau. Čia yra žodinis pakeitimas šeštajam konsoliduotajam pakeitimui. Operat, ūkio subjektai, kurie teikia medienos produktus į rinką ir kalba eina apie 50 tūkstančių eurų apyvartą per metus. Tai yra šešto konsoliduoto pakeitimo papildymas, žodinio pakeitimo, ar kas nors prieštarauja tam, Satu Hasi, prašau. Pranešėjos vardu, pranešėjos, kuris šiandien negalėjo atvykti į posėdį, aš pasisakau prieš žodinį pakeitimą. Pranešėja būtų pritarusi šiam žodiniam pakeitimui tik tuo atveju, jeigu šis kompromisinis paketas būtų atmestas ir jeigu jos pirminis pakeitimas 29 būtų atmestas taip pat. Ir jeigu susiekamumas būtų, iš, ši savoka būtų išplėsta 117 pakeitime, tačiau dėl kompromiso tas e, susiekamumo elementas buvo atmestas, dėl to ir žodiniam pakeitimui nepritarėme. Pranešėja pasisako prieš žodinį pakeitimą, tai pasisako griežtai, kad net atsistojo. Tai reiškia, kad griežtai yra atmetamas žodinis pakeitimas ir dabar jau balsuojame dėl šeštojo konsoliduotojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. Septintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Primta. Aštuntasis. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar pereisime prie straipsnių. 19 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 19 pakeitimas, jį tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 32 už, 24 prieš. Pone Vaiskerber, priimtas šis pakeitimas. 101 tuomet atkrenta automatiškai. Tai yra ponios Vaiskerber e, pakeitimas. Iškart pereiname prie 21 ir 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 103. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Norite tikrinti, prašau, 24 pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 31 už, 24 prieš priimta. Buvau teisus. 105 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 106 kas už, Kas prieš? Susilaikę priimta. 107. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Dabar periname prie 109. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 111 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 113 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt aštuntasis pranešėjos pakeitimas. Kas už? 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 116. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Kitame puslapyje dabar 118. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 30. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 119. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 120. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 32 kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo priimta, bet norite pasitikrinti, taigi balsuojame dar dėl šio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. aiškiai priimta. 34 už, 22 prieš. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 124. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 35 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl 35 pakeitimų. ponė Šnelhart. Vienu balsu yra per daug. Dabar gerai viskas. Pane Somer išsėmė kortelę. Balsavimas baigtas. Dvidešimt trys už, trisdešimt du prieš atmesta. Šimtas dvidešimt penktasis. atsimtas jis yra. 126 tuomet. 1, 2, 6. Pakeitimas jis irgi atsimtas. Puiku. Identiškas pakeitimas. 1, 2 identiški. 1, 2, 8, 1, 2, 7. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 130. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. 131 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 129 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtas trisdešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 133. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 134. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 40. Kas už, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 135. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 42. Čia yra ir žodinis pakeitimas dar. Satuhasi. Pone pirmininkė, vėlgi turiu atmesti šį žodinį pakeitimą, kadangi žodinis pakeitimas visiškai pakeičia pirminį pakeitimą. Iš pirminio pakeitimo atima pagrindinius elementus, pagrindinę mintį kad komisija galėtų tik tai pildyti deleguotosius aktus, jų turinį, bet jų nesusilpninti. Dėl to mes ir pasisakome prieš žodinį pakeitimą. Žodinio pakeitimo nėra, taigi balsuojame dėl pirminio 42 pakeitimo. Prašau. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 43 kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 44 ir 45 kartu dėl jų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 46 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 145 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Primta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 147. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 49 ir 140 balsuojame dėl jų kas už. Ir dar 141 dėl jų visų trijų balsuojame kas už. Kas prieš. Susilaikė priimta. 50 kas už. Kas prieš. Susilaikė priimta. 142 ir 143 identiški kas už kas prieš, susilaikę, priimta. 144 už, prieš, susilaikę, priimta. 51 už, prieš, susilaikę, priimta. 52 už, prieš, susilaikę priimta. 53 už, prieš, susilaikę priimta. 148 už, prieš, susilaikę priimta. 54 už, prieš, susilaikę priimta. 149 už, prieš, susilaikę priimta. 150 už, prieš, susilaikę, priimta. Šimtas dvidešimt trečiasis už, prieš, susilaikę, priimta. Penkiasdešimt šeštasis už, prieš, susilaikę, priimta. 151 už, prieš, susilaikę, priimta. 57. Dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už pirmąją? Kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikę, priimta. 152 už, prieš, susilaikė priimta. 58 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė priimta. 153 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 59 už, prieš, susilaikę, priimta. 60 už, prieš, susilaikę, priimta. 61 už, prieš, susilaikę, priimta. 62 už, prieš, susilaikę, priimta. 63 už, prieš, susilaikę, priimta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinkime. 64. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 už, 30 prieš. 154 už, prieš, susilaikę, primta. Šimtas. Dabar periname prie 65. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, primta. 66. Už? Prieš? Susilaikę, primta. 67. Už? Prieš? Susilaikę, primta. 156. Norite tikrinti 67? Mm, tai Visuomet yra ta pati balsų dauguma. Na, bet tikrinkim. Balsavimas baigtas. 29 už, 27 prieš priimta. 156 už, prieš, susilaikę atmesta. 68 už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas penkiasdešimt aštuntasis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šešiasdešimt devintasis už, prieš prieš, susilaikę, priimta. 159 ir 160 dėl jų kartų balsuojame kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 161 ir 162 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 163 ir 164 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 165-166, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 167-168, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 169-170, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 70 ir 171 už, prieš, susilaikė priimta. 172 ir 173 už, prieš, susilaikę, priimta. 71 už, prieš, susilaikę, priimta. Periname prie konstatuojamųjų dalių. 72 už, prieš, susilaikę, atmesta. 73 ir 74 už. Prieš susilaikę priimta. Pirmasis už. Prieš susilaikę priimta. 75 už. Prieš susilaikę priimta. 76 už. Prieš susilaikę, atmesta. 77. Dvi dalys, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 78. Už, prieš, susilaikė atmesta. 80 už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis už, prieš, susilaikė priimta. 79 už, prieš, susilaikė priimta. 81 už, prieš, susilaikė atmesta. 82 už prieš susilaikė priimta. 83 ir 84 už prieš susilaikė priimta. Trečiasis už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę, priimta antroji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis už, prieš, susilaikę, priimta. 85 už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis už, prieš, susilaikę priimta. 86. 87. Už. Prieš. Susilaikę priimta. 88. Už. Prieš. Susilaikę priimta. 6. Už. Prieš. Susilaikę priimta. Dabar periname prie 93 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 11 už. Prieš. Susilaikę priimta. 94 už. Prieš. Susilaikę priimta. Atmesta, atsiprašau. 12 už. Prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš, susilaikė priimta. Devyniasdešimt penktasis už, prieš, susilaikė atmesta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikę priimta. 15 už, prieš susilaikę priimta. 96 už, prieš susilaikę priimta. 97 už, prieš, susilaikę priimta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17. Dvi dalys, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. 99. už, prieš, susilaikė, priimta. 100. už, prieš susilaikę priimta, 18 už, prieš susilaikę priimta. Dabar balsuosime dėl viso teisėkuros rezoliucijos projekto. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Didelė balsų dauguma, 49 už, 6 prieš, 2 susilaikė, patvirtintas dokumentas. Sveikiname pranešėją Karolina Lukas. Sveikiname Satų Hasi, taip pat visus šešėlinius pranešėjus ir sekretoriato darbuotojus už tai, kad puikiai padirbėjo. Ačiū. Na, o dabar taip pat kaip ir JAV mes neleisime importuoti nelegaliai iškirstų miškų medienos. So, dann äh, machen wir weiter. Na gerai, toliau tęsėme, balsuosime dėl trečio didelio dokumento. Tai yra rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl naujų maisto produktų. Pranešė Kartika Tamara Liotar. Kadangi nėra kompromisų ir jokių konsoliduotų pakeitimų, tai turime didelę gausybę pavienių pakeitimų, dėl kurių reikia balsuoti ir pradėsime nuo 38 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 atskiras balsavimas, pirma dalis, čia netgi keturios dalis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau 41 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 134 pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Taip pat priimta. Tačiau galime patikrinti. Balsuojame dėl 134 antrosios dalies. Abstimmung beendet. Ja. 29, 26. Balsavimas baigtas. 29 už, 26 prieš, priimta. 43 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 49. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 135 kas už, prieš susilaikė priimta, 55 kas už, prieš susilaikė priimta, 56 kas už, prieš susilaikė priimta, 57 kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas trisdešimt šeštas kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas trisdešimt septintas kas už, prieš susilaikė priimta. Šešisdešimtas kas už, prieš susilaikė priimta. Šešisdešimt pirmas kas už, prieš susilaikė priimta. 62 kas už. 61 patikrinsime. Gerai. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 15 už 40 prieš atmesta. keista. 62. 62. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta priimta. 65 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 66 kas už. Prieš susilaikė priimta. 67 kas už. Prieš susilaikė priimta. 138 kas už, prieš susilaikė priimta. 139 kas už, prieš susilaikė priimta. 70 kas už, prieš susilaikė priimta. 140 kas už, prieš susilaikė priimta. 71 kas už, prieš susilaikė priimta. 72 kas už, prieš susilaikė priimta. 73 kas, kas už, prieš susilaikė priimta. 74 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 142 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77 su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 78 kas už, prieš susilaikė priimta. 79 kas už, prieš susilaikė priimta. 80 kas už, prieš susilaikė priimta. 81 kas už, prieš susilaikė priimta. 82 kas už, prieš susilaikė priimta. 143 kas už, prieš susilaikė priimta. 144 kas už, prieš susilaikė priimta. 86. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 87. Kas už, prieš, susilaikė, priimta, bet siūlau patir, pat, patikrinti. Balsuojame dėl 87. Balsavimas baigtas. Aiškia balsų dauguma priimta. 37 už 16 prieš. 88. Kas už 88? Prieš. Susilaikė. Priimta. 145. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 89 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 90 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 91 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 92 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 93 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 94 atskiras balsavimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 kas už, prieš susilaikė priimta. 146 kas už prieš susilaikė priimta. 97 kas už prieš susilaikė priimta. 98 kas už prieš susilaikė priimta. 99 kas už prieš susilaikė priimta. Šimtasis kas už, prieš. Patikrinsime. Und Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Nedidelė balsų persvara, jos iš vis nėra, bet atmesta. 101 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 102 kas už, prieš, susilaikė priimta. 103 kas už, prieš, susilaikė priimta. 104 kas už, prieš, susilaikė priimta, 105 kas už, prieš, susilaikė priimta, 106 kas už, prieš, susilaikė priimta, 107 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 108 kas už, prieš susilaikė priimta. 109 kas už, prieš susilaikė priimta. 110 kas už, prieš susilaikė priimta. 111 kas už, prieš. Patikrinsime. Tikriname 111. Balsavimas baigtas. 31 už 23 prieš priimta. 112 kas už prieš susilaikė priimta. 147 kas už prieš susilaikė priimta. 113 kas už prieš susilaikė priimta. 114 kas už prieš susilaikė priimta. 115 kas už prieš susilaikė priimta. 19 straipsnis, žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. 148 kas už prieš susilaikė primta. 149 kas už prieš susilaikė primta. 150 kas už prieš susilaikė primta. Šimtas šešioliktas kas už, prieš, susilaikė primta, šimtas septynioliktas kas už, prieš, susilaikė primta, šimtas aštuonioliktas kas už, prieš susilaikė atmesta. 119 kas už prieš susilaikė atmesta. 120 kas už prieš susilaikė priimta. 121 kas už prieš susilaikė priimta. 122 kas už prieš susilaikė priimta. 123 kas už, prieš susilaikė priimta. 124 kas už, prieš susilaikė priimta. 125 kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antras, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaikė priimta, septintas kas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas kas už, prieš susilaikė priimta, devintas kas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš. Patikrinsime. Antroji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. 28 už 27 prieš priimta.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 Norite patikrinti 18? Gerai, tikriname. Balsavimas baigtas. Pone Rosi buvo tikrai labai aišku. Taigi 18 atmestas, 19 kas už, prieš susilaikė priimta. 20 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 21 kas už, prieš, susilaikė priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė priimta. 23 kas už, prieš, susilaikė priimta, 24 kas už, prieš susilaikė atmesta, 128 kas už, prieš Manau, kad atmesta, bet patikrinsime. 128. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 129 kas už, prieš susilaikė priimta, 28 kas už, prieš susilaikė priimta, 29 kas už, prieš susilaikė priimta, 130 kas už, prieš susilaikė priimta. 30 kas už, prieš susilaikė priimta. 31 kas už, prieš susilaikė priimta. 32 kas už, prieš susilaikė priimta. 33 kas už, prieš. Patikrinsime. Tikriname 33. Balsavimas baigtas. 29 už, 25 prieš, priimta. 34 kas už, prieš, susilaikė priimta, 35 kas už, prieš susilaikė priimta, 36 kas už, prieš susilaikė priimta, 37 kas už, prieš susilaikė atmesta, 131 kas už, prieš susilaikė priimta, 132 kas už, prieš, susilaikė priimta. Ir 133 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar puikiai padirbėjome ir balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos projekto pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 49 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Sveikinu pranešėją ponę Kartiką Liotar, taip pat visus šešėlinius pranešėjus ir sekretariatą, jūs puikiai padirbėjote. O mes taip pat puikiai padirbėjome. Dėkoju visiems už, balsavim, už tokį balsavimą. Komisaras Dali šiuo metu yra dar Žemės ūkio komitete. Jis pas mus atvyks po 11.15. Taigi mes visi nusipelnėme pusvalandžio pertraukos. Prašyčiau, kad visi atvyktumėte laiku 11.15 min. Dabar darome pertrauką.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

So, koleg... Taigi, gerbiami kolegos, tęsame mūsų posėdį. Pasistačiau mažą saulutę iš salės, kurioje kalbama apie klimato kaitą. O dabar norėčiau pasveikinti uh, e, pona komisarą Džoną Daly. Ir mes dabar kalbėsime apie sveikatos apsaugą. Pone Dali, praėjusi kartą su jumis susitikome, kai buvo jūsų klausimai, jau tuomet mes pasikeitėme nuomonėmis, o dabar mes norėtume aptarti visų atsakingų komisarų darbo programas. Prieš mūsų komitetą jūs lankėtės Žemės ūkio komitete, tikriausiai gavote ten daug klausimų, nes vėluojate atvykti į mūsų posėdį, todėl negaišim, negaišime laiko ir iš karto suteiksiu jums žodį, kad jūs pristatytumėte savo programą. pristatysite tai, ką jūs esate numatę šiai kadencijai, o paskui kolegos užduos jums klausimus. Prašau. Ačiū labai. Ką tik atvykau iš Agri komiteto, atsiprašau, kad vėlavau. Pirminkė, gerbiami nariai, man labai malonu būti šiandien čia, pirmą kartą šiame komitete po e, klausimo sausi. Man labai svarbu tai, e, nes noriu su jumis e, vesti dialogą ir tikiu, kad vaidinate labai svarbu vaidmenį užtikrindami, kad institucijų darbas visuomet būtų skirtas piliečių naudai. Uh, Ir todėl esu pasiruošęs su jumis glaudžiai bendradarbiauti, kad užtikrinčiau, jog mes kartu galėtume užtikrinti geresnį žmonių gyvenimą. Mano 2010 metų programoje norėčiau pabrėžti pagrindinius dalykus ir pagrindinius rezultatus, kurių reikėtų pasiekti. Europos 2020 e, metų strategijoje yra numatytas e, tikslas užtikrinti tvarų augimą politikos sritis, kuriuose e, turime bendrą atsakomybę, e, turės prisidėti prie šio tikslo siekimo. Ir vienas iš tikslų yra pagerinti mūsų gyventojų, mūsų piliečių sveikatos e, būklę. Reikia užtikrinti ino, inovacijų dėgymą, tokių inovacijų, kurios užtikrinas geresnį gyvenimą. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau pateikti kelias mintis. Pernai H1N1 e, e, gripas sukėlė visišką valdymo e, krizę sveikatos priežiūros sistemoje ir dabar jau pats laikas įdėmiai peržiūrėti išmoktas pamokas ir suderinti, pritaikyti mūsų sistemas, kad kitą kartą būtų, būtume pasiruošę geriau. Labai sveikinu Europos parlamento indėlį ir pastangas ruošiantis busimiems iššūkiams susijusiems su epidemijomis. Taip pat be abejo galėsite dalyvauti e, įvertinime ir esu e, persiuntęs jums pirmąją ataskaitą ir e, po poros mėnesių persiusiu antrąją ataskaitą dėl vakcinavimo. Sveikatos priežiūros komitetas taip pat e, peržiūrėjo e, tam tikrus klausimus, informaciją ir tarptautinių lygmenių. E, komisija buvo pakviesta PSO peržiūroje, kuri yra skirta peržiūrėti sveikatos priežiūros nuostatas. Komisija taip pat bendratarbiauja su PSO peržiūrint pasaulio gairias dėl pandemijų. Visos šios iniciatyvos bus e, įtrauktos į e, komisijos pasiūlymą, kuris pasirodys vėliau šiais metais. E, ir to pasiūlymo tikslas yra pasiruošti busimiems epidemijų protrukiams. Dabar dėl tabako. Visi žinome, kad tabakas žudo kad prie jo priprantama ir iš tiesų galima būtų išsaugoti daug gyvybių ir pagerinti sveikatą, jeigu sugebėtume sumažinti tabako vartojimą. Todėl siūlau peržiūrėti tabako produktų direktyvą. Šio pasiūlymo tikslas yra apriepti ir naujus tabako produktus, kurie pasirodo rinkoje, gerinti informavimą, piliečių informavimą apie tabako žalingą poveikį ir apsaugoti jaunus žmonės nuo tabako rūkimo. Taip pat ketiname peržiūrėti direktyvą dėl klinikinių tyrimų ir veterinarinių e, medicininių produktų, kad e, galima būtų įspręsti įvairius e, trūkumus ir jų atsikratyti. Taip pat siekiama užtikrinti didesnį šios pramonės konkurencingumą ir sumažinti problemas. Taip pat tikiuosi, kad ir jūs su mumis bendradarbiausite šioje srityje. Taip pat siūloma peržiūrėti medicinos prietaisų direktyvą, įskaitant in vitro diagnostiką. E, siekiama užtikrinti didelę, didelį aukštą e, pacientų apsaugos e, lygį, inovacijas, šio sektoriaus konkurencingumą. Visa tai yra labai svarbu ir į visą tai reikia atsižvelgti. Dabar perėsiu prie labai svarbių jautrių klausimų, kurie priklauso mūsų kompetencijai. Tai yra GMO ir klonavimas. Visų pirma, dėl GMO. Ir čia norėčiau atskirti leidimą prekiauti nuo E, kultivavimo. Mano požiūris labai paprastas. Nesu nei prieš, nei už gėjimo ir e, manau, kad sprendimai turi būti priimami remiantis moksliniais duomenimis. Ir yra padaryta išvada, kad e, teisiniai reikalavimai yra gyvendinti ir dėl to galima leisti. Tačiau vis dėlto turėtume prisimti atsakomybę už viską, e, kas vyksta šioje srityje Europoje. Kas dėl leidimo, e, čia taikoma e, Europos parlamento ir tarybos 2003 metais patvirtinta procedūra. Kalbėjusi su CropLife ir aiškiai pasakiau jiems, kad jie turi informuoti visuomenę apie genetiškai modifikuotus organizmus turėtume užtikrinti, kad gamyboje nebūtų mikrobams atsparių genų ir be to reikia būtinai efektyviai stebėti GMO gamybą, nuolat moksliškai vertinti ir uh, tobulinti vertinimo techniką ateityje. Kita ketvirtadienį vyks e, diskusija e, dėl GMO ir bus kalbama apie problemas ir e, bus teikiami pasiūlymai. Taip pat komisija iki vasaros turėtų pasiūlyti konkrečią iniciatyvą dėl to, kad valstybės narės turėtų pačios spręsti ar leisti auginti jų teritorijose gentiškai modifikuotas kultūras. Ir e, šiame pasiūlyme atsispindės pirmininko Barozo nuomonė. Kas dėl klonavimo sausio mėnesį pažadėjau, kad iki šių metų pabaigos bus paruošta ataskaita ir tai yra įtraukta į mano darbo programą. Uh, ketinu žiūrėti į klonavimą labai nuosekliai ir apriepti visus interesus. Komisijos tarnybos šiuo metu konsultuojasi su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kad susidarytų bendrą vaizdą ir ne, neturiu jokių abejonių, kad daugeliu narių e, tai bus labai įdomu. Taip pat e, reikėtų peržiūrėti oficialių kontrolės e, priemonių uh, gairias dėl pašarų ir maisto produktų ir peržiūra jau buvo atlikta 2006 metais, jos, tikslas, jos tikslas yra užtikrinti lankstesnį požiūrį ir užtikrinti, kad valstybės narės turėtų tinkamų išteklių. Be to, pagal programą bus peržiūrėti teisės aktai dėl sieklų, kad būtų užtikrinta, kad priekyba sieklomis e, atitiktų e, rinkos e, reikalavimus. Taip pat naujas gyvūnų sveikatos teisės aktas, jo tikslas yra sukurti naują struktūrą ir numatyti naują dokumentą dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės. Visos šios iniciatyvos pasitarnaus tam, kad galėtume e, įgyvendinti visus mūsų politikoje numatytus tikslus. Esu tikras, kad pritarsite man, jog 2010 m. darbo programa taip pat turėtų būti grindžiama inovacijomis. Ir norėčiau e, papasakoti Jums, e, ką aš manau apie techninę pažangą, mokslinę pažangą be abejo, mums reikia pasinaudoti mokslininkų atradimais, tačiau ne bet kokią kainą ir Be abejo, pažanga yra skatinama ir sveikintina, tačiau reikia būtinai atsižvelgti ir į rizikos ir saugos klausimus. E, naujovių dėgėjai taip pat e, turi galvoti apie vartotojų saugumą ir Jeigu to nedarytume, gali susidaryti labai nepalanki situacija, monopolio padėtis ir e, tai bus e, nenaudinga vartotojams. Apskritai mums reikia e, surenkti atvirą diskusiją dėl mokslo ir mokslinės pažangos ir mes galime suvaidinti labai svarbu vaidmenį kad įsklaidytume abejonės, kurios vis dar vyrauja tarp mūsų e, piliečių ir e, svarbu toliau tęsti diskusijas šiais svarbiais klausimais. Baigdamas norėčiau paminėti kai kuriuos klausimus, kurie nėra įtraukti į darbo programą, tačiau e, dėl jų dabar yra diskutuojama. Dėl farmacijos produktų, sakyčiau, šioje srityje yra padaryta gana didelė pažanga, nes dabar jau um, į pabaigą eina dėrybos dėl dviejų um, dokumentų dėl pacientų teisų ir e, kitų dalykų. Ir esu tikras, e, kad e, pacientus būtina informuoti, nes internete yra labai daug informacijos. Ir esame atsakingi už tai, kad mūsų piliečiai būtų informuojami, turime užtikrinti, kad pacientai galėtų pasinaudoti, galėtų susirasti patikimos informacijos. Ir tai yra pagrindinis komisijos pasiūlymo tikslas - naujasis teisės aktas, kuris padės e, pacientams e, įgyti patikimos informacijos ir priimti informuotus sprendimus dėl vaistų vartojimo. E, Parlamentui balsavus po pirmojo svarstymo e, esu e, pasiruošęs atsižvelgti į e, jūsų nuomonę ir be to prieš porą savaičių vyko sveikatos priežiūros ministrų susitikimas, kurio metu ministrai buvo pakviesti e, pagalvoti apie galimus sprendimus. Esu optimistiškai nusiteikęs, kad e, bus e, galima susitarti taryboje dėl šio svarbaus teisės akto galbūt birželio mėnesį. Galbūt tarybos tekstas nebus visiškai toks, kokio mes tikėjomės, tačiau labai svarbu dabar tarybai susidaryti bendrą poziciją, kad parlamentas greitų surenkti antrąjį svarstymą kiek įmanoma greičiau. Uh, Esu labai dėkingas e, už jūsų paramą šiam komisijos pasiūlymui ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo. Dar e, dėl. Dėl e, maisto produktų ir skundų nagrinėjimo tvarkos čia tikslas yra užtikrinti, kad būtų tinkamai e, nagrinėjami skundai dėl e, maisto produktų, e, kurių sudėtyje yra labai daug druskos ir panašiai. Produktai nebus draudžiami, tačiau jų negalima bus reklamuoti kaip naudingų, kaip sveikų produktų ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad maistingųjų medžiagų aprašymai yra labai svarbus dalykas ir e, jie turi būti rengiami tinkamai, kad vartotojai galėtų tinkamai pasirinkti savo produktus. Taigi, manau, kad esame visi suinteresuoti e, šią e, komisijos darbo programą šiuose srityse ir e, darbo programoje nėra kai kurių dalykų, kur, ties kuriais dabar dirbama. Yra orientuojamas į būsimus pasiūlymus. 2011 metais jau vyksta paruošiamasis darbas, o dabar galėčiau atsakyti jūsų klausimus, jeigu jų būtų. Ačiū. Ja, Dali, Dank äh, ihrer... Pone komisarė, dėkoju, kad pristatėte mums savo darbo programą ir pagrindinės tendencijas dėl kurių norėsite priimti sprendimus. Aplinkosauga yra aktuali tema, tačiau sveikatos apsauga yra dar svarbesnė tema, nes mes čia kalbame apie žmogų ir jo sveikatą. Jūs palėtėte keletą labai aktualių klausimų. Mes turime 20 kolegų norinčių užduoti klausimus, todėl norėčiau paprašyti, kad visi kalbėtų trumpai ir apsiribotų dviejomis minutėmis, nes kitaip nespėsime. Ir dabar jau baigiamas kalbėtojų sąrašas, nes jų ir taip yra per daug. Richard Zebert, matau, kalbasi telefonu, todėl suteiksiu žodį Peter Lyze, kuris kalbės apie P vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė. Uh, atleidžiame jums už vėlavimą, nes jeigu jūs esate kitame komitete Europos parlamente, tai mes galime priimti tokį atsiprašymą, o kiti atsiprašymai mums čia parlamente netinka. Norėčiau užduoti jums tris klausimus. Savo klausimuose jūs kalbėjote apie tai, kad jūs norėsite ateityje labiau remti pacientų organizacijas? Ar jau turite kažkokių konkrečių planų, kaip jūs tą darysite? Toliau kitas dalykas, jūs palėtėte klonavimą. Mes neseniai e, balsavome dėl Liotar pranešimo dėl naujų maisto produktų ir mes norime atskiro komisijos pasiūlymo. E, ir dauguma parlamento narių norėtų, kad tame atskirame komisijos pasiūlyme būtų nus, reglamentuojamas draudimas Tačiau jeigu komisija nepateiks jokio pasiūlymo, tai tuomet e, tai prieštaraus naujų maisto produktų teisės aktui. Taigi mums reikia atskiro komisijos pasiūlymo ir kad ir jis turėtų būti pateiktas kiek įmanoma greičiau. Na ir paskutinis klausimas, jūs palėtėte tabako klausimą ir man atrodo, kad yra teisinga, kad e, tvirtinant direktyvą dėl tabako, reikia pasvarsyti, kaip galima geriau apsaugoti žmonės. Ir manau, kad nereikia draudimo rūkyti viešose patalpose ES lygmenių. Valstybės narės gali tokius išleisti draudimus, tačiau um, valstybės narės labai jautriai reaguoja į subsidiarumo klausimus ir nenori tam tikrų iš aukščiau, tai yra ES lygmenių primestų e, pasiūlymų teisės aktų. Ir taip pat norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie tiesioginės tabako subsidijas e, ūkininkams. Thanks, thanks Ačiū, neišgirdau savo vardo. Dėkuoju, ponia Dali. Kalbėjote apie tabaką ir kitus klausimus palėtėte, kurie mane domina. Džiaugiuosi, kad palėtėte tabako klausimą. O dabar norėčiau daugiau dėmesio skirti maistinės vertės aprašymui. Ketverius metus laukime, kol komisija parengs dokumentą šiuo klausimu, kur būtų galima nustatyti maistinių medžiagų lygį, Taip pat projektas buvo pateiktas, kur numatytos didelės ribinės vertės riebalams, druskai ir cukrui. Vartotojų organizacijos leistų tokius produktus kaip e, bulvių traškučiai, spurgos, laik, juos laikyti maistingais. Taigi tai yra absurdiška ir kaip jūs, ponė daly, pasirūpinsite, kad šios teisės akto tikslai e, bus pasiekti. Dėkoju, Korin Lepaž. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisarui už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Aš turiu du klausimus susijusius su genetiškai modifikuotais organizmais. Jūs kalbėjote apie tai, kad pirmininkas Baroso nori nacionalizuoti šios klausimus. Taip pat, kad aplinkosaugos e, ministrų taryba 2008 m. E, gruodžio mėnesio posėdyje kalbėjo apie tai, ką šioje srityje daro maisto saugos agentūra. Ir norėčiau sužinoti, ar jūs ketinate ekspertų rekomendacijas apsvarstyti. Jūs teigiate, kad reikia pasikliauti ekspertų nuomonę su sąlyga, kad būtų galima pasitikėti tuo, kaip funkcionuoja tos ekspertų grupės ir kol jų darbas yra skaidrus. Taigi mano klausimas štai koks. Kaip jūs ketinate elgtis? Ar įtrauksite parlamentą į tą darbą ir ar pasiūlysite pakeitimus, kaip būtų galima e, maisto saugos agentūros metodus ir funkcionavimą keisti tam, kad Europos vartotojų, apsaug, e, vartotojų e, sveikata būtų apsaugota ir Europos vartotojai pasitikėtų sprendimais, kurie yra priimami bendrijos lygmenių. Dėkoju. Mišelį Rievazį. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, komisarė Daly. Turiu du klausimus. Teigiate, kad norite informacijos apie tai, kaip buvo tvarkomasi su A1H1 virusu. Ir mes reikalavome, kad būtų įsteigtas laikinas komitetas, tam reikia 200 parašų. Aš tikiuosi, kad mūsų požiūris atitiks jūsų idėjas. Na, o aš turiu klausimus ir dėl GMO. Esu mokslininkė, biologė ir nustebau, kad tos, tose bulvėse yra atsparus genas. Genas, kuris yra atsparus tuberkuliozijai. 2001 metais buvo direktyva, kurioje e, buvo teigiama, kad iki 2004 metų tas atsparumo genas turi būti panaikintas, bet tas atsparum, atsparus genas vis dar yra bulvėse. Ir teigiama, kad e, tas genas yra naudojamas pramonėje, pašarams gaminti ir netgi žmonių maistui gaminti. Taigi, kodėl yra išduotas leidimas, jeigu tai prieštarauja 2001 metų direktyvai, Taip pat gal galėtumėte pasakyti, kodėl e, tos genetiškai modifikuotos bulvės yra tokios reikšmingos ir svarbios. Ačiū. Dėkoju. Prieš e, suteikdama žodį komisarui dar ponė Liotard gaus žodį, prašau. Ačiū. Komisarė, labai džiaugiuosi, kad jūs teigiate, jog maisto politika turi pagerėti, turi būti geresnė ES piliečiams. Iš to man išplaukė du klausimai. Ar klausotės manęs, ponia daly? Ar galėtumėte teikti, jog jau e, deratės, ar ketinate greitai pradėti dėrėtis su, jungtinė, su Junktinėmis Amerikos valstijomis dėl klonavimo, kitų dalykų. Taip pat e, kokiomis strategijomis ketinate pateikti šią informaciją visuomeniai tam, kad ES pati e, galiausiai turėtų sa savo poziciją šiuo klausimu. Parlamentas daug išlygų išsakė ir nuolatos teigia, kad reikalauja, jog būtų primti teisės aktai draudžiantys genetiškai modifikuotus organizmus. Ir Aš esu gavusi anonimiškų elektroninio pašto žinučių apie genetiškai modifikuotus organizmus. Ir ar jūs galėtumėte paneigti tas, tas žinutės dėl dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstijomis? Dėkoju už klausimus. Dabar suteiksiu galimybę komisarui juos atsakyti. Prašau. Um, uh... Uh, Ačiū. Dėl pacientų organizacijų ir paramos išsakytos mano klausimų metu aš teigiau, kad apsvarstysiu naujas galimybės, kaip būtų galima finansuoti vartotojų ir pacientų organizacijas, tam, kad jos išliktų nepriklausomos, mums tai yra labai svarbu. Šiuo metu mes mastome ir analizuojame įvairias galimybės ir turėtumėme pateikti kažkokius pasiūlymus jums, kad juos galėtumėte aptarti šiuo klausimu. Galėtumėte aptarti, tikiuosi, kad tie dokumentai pasirodys gan greitai. Dėl klonavimo mes pažadėjome ataskaitą iki metų pabaigos pristatyti ir tą ir padarysime. Nežinau tiksliai, ponia Liotard, kokius elektroninio pašto, kokias žinutės jūs ten gavote. Anonimiškas, tik tai galiu jums pasakyti tiksliai, kad tikrai dar nepradėtos dėrybos su JAV ar kuria kita valstybė dėl klonavimo. Mes Ketiname vesti dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant ir JAV. JAV taip pat buvo pakviesta sėsti prie stalo kartu su mumis e, kalbėtis, tačiau kol kas dar dėrybos nevyksta ir nėra planuojama pradėti tų dėrybų, kol mes čia ES ne, neparengsime savos politikos, nes reikalinga sava pozicija, kurią mes galėtumėme apginti dėrybų eigoje dėl tabako. Ir rūkimo draudimo Europoje. Aš galiu suprasti, kad šiuo metu negalime reikalauti teisės aktų šioje srityje, tačiau mes ir toliau bandysime įtikinti, kuo galima daugiau valstybių narių, uh, prisijungti prie bendro draudimo, europinio draudimo. Kiek žinau, tikiuosi, kad esu teisus, subsidijos tabako produktams buvo panaikintos iš žemės ūkio subsidijų, bus panaikintos jau nuo kitų metų ir tai kelia problemų mums. Nes, kaip žinote, finansavimas tų kovos rūkimų kampanijų finansavimas ir atėjo iš iš to fondo. Dabar jis, tos lėšos, tų lėšų ten nėra ir tikimės, kad su jūsų pagalba mes galėsime ir toliau finansuoti kovos su rūkimu kampanijas. Dėl e, maistinės vertės aprašų. Aš girdėjau kritikos, e, kad e, tas vertes nustatėme per didelės dėl maistingųjų medžiagų. Vėlgi mes pasikliovėme mokslininkų duomenimis, aš pats standartų nenustatinėjau, egzistuoja tam tikra sistema, pagal kurią yra vertinama ir mes gauname patarimus. Ir kaip jau minėjau įžanginėje kalboje, šis komitetas balsavo už tai, kad būtų iš naujų maisto produktų, iš naujo, maistų, naujo, naujų maisto produktų reglamento išimti e, maistiniai aprašai. Ir aš prašau, kad tas sprendimas būtų peržiūrėtas, nes maistinės vertės aprašai yra labai svarbi informacija vartotojams. Ir bet koks produktas, kuris kuriam bus leidžiama patekti į rinką, vartotojams tikrai būtų naudinga gauti informacijos apie tų produktų maistinės vertės. Ir taip pat paminint, kad jeigu maistinės vertės ribos yra viršiemus, tai ir tą faktą vartotojas turi žinoti. Nes jeigu vartotojo apie tai neinformuosime, tuomet e, manau, kad tikrai nuskriausime vartotojus. Ir aš manau, kad mes padidinsime tokiu būdu tik tai e, piknaudžiavimo vartotojų pasirinkimų galimybės dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Nemažai klausimų e, gavau ir Žemės ūkio komitete apie genetiškai modifikuotus organizmus. Komiteto kolegos reikalavo, kad GMO klausimas būtų aptartas mokslinių duomenų pagrindu. Vienas komiteto narių paprašė, kad galbūt Envi ir Agri komitetai kartu uh, galėtų tokias diskusijas surenkti ir aš tik pasakysiu, kad visiškai pritariu tam, kad prasidėtų diskusijos, atviros diskusijos šiuo klausimu, tam, kad mes suprastumėme, kokios yra realios problemos, e, kokie yra tų problemų padariniai ir pasiekmės. Ekspertai mus informavo, kad genetiškai modifikuoti organizmai, kurie yra autorizuoti, yra saugus. Na, o mes kaip komisija galime tik tai taikyti tarybos ir komisijos primtą, tai tarybos ir parlamento primtą sprendimą, kuris grindžiamas mokslininkų vertinimais. Aš pats negaliu subjektivaus sprendimo priimti dėl to, ką galima patvirtinti, autorizuoti, ko ne. Aš turiu elgtis objektyviai ir turiu pasikliauti visiškai tik tais duomenimis, kurios, tik ta informacija, kurią gaunu iš mokslininkų. Ta ir darome. Dėl e, mikrobams atsparaus geno. Tai nėra Anflora yra gyvulinės, gyvuliams skirtas pašaras, žmonės nevalgo tų bulvių. Ir tas mikrobams atsparus genas buvo konkrečiai ištirtas, aptartas ir įvertintas. Ta darė ne tik maisto saugos agentūra, bet ir ECDC, EMEA. Atliko savus vertinimus dėl to, ar ant flora yra saugi ar ne. Ir buvo primtas sprendimas, kad ta bulvių rušis yra saugi. Na, o mes atliekame savo vertinimus, kviečiame ir jūsų komiteto kolegas dalyvauti diskusijose. Vertintumėme jūsų indėlį, bet turime labai atsargiai atidžiai apsvarstyti šį klausimą, nes na, galiu atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį į tai, kad pandemijos yra neišvengiamos ateityje ir bijau, kad tai, kaip šį kartą tvarkėme su pandemija, gali sukelti staugiančio vilko sindromą mūsų valstybėse narėse ir mūsų institucijose, nes tai, kaip mes sprendėme šį klausimą, gali sąlygoti tokį bendrą supratimą, kad mes neveikiame, kai gauname informacijos, neveikiame taip greitai, kaip turėtumėme, nes tai gali įstumti į pavojų mūsų piliečius. Ačiū. dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Žemės ūkio komiteto pirmininkas susisiekė su mumis, ar nebūtų, su manimi, su klausimu, ar nebūtų įmanoma kartu surenkti bendro posėdžio su jų komitetu. Turite šiek tiek trumpiau atsakinėti į klausimus, nes negalėsime po to visų klausimų išklausyti. François Grostet. Merci beaucoup, euh, monsieur le président, monsieur le commissaire. Ačiū, pirmininkė. Komisarė klausydamasis jūsų, supratau, koks e, sunkus bus jūsų darbas. Gal galėtumėte pateikti mums informacijos apie tarp valstybinės sveikatos priežiūros direktyvos. Pirmininkaujančioji Ispanija yra sakiusi, kad e, ketina kažką e, daryti šioje srityje ir valstybės narys iki gegužės 8 dienos turi pareikšti savo nuomonės dėl member state of affiliation, kokia čia turėtų būti apibrieštis dėl privačios priežiūros. Galbūt teks e, to atsisakyti, jeigu bus kokiu nors abejonių dėl e, kokybės. Komisarė, taip pat gal galėtumėte paaiškinti šiuos dalykus, kad e, galėtume antrojo svarstymo metu taip irgi aptarti po kelių mėnesių. Dėl e, suklastotų vaistų Praeitą savaitę balsavome dėl to ir man nelabai patiko balsavimo rezultatai. Man atrodo, mes e, nelabai griežtai laikėme savo reikalavimų. Ir dabar norėčiau sužinoti, ar nebūtų įmanoma numatyti kad būtų įtrauktos tam tikros nuostatos, pagal kurias galima būtų užtikrinti didesnę saugą, jeigu e, būtų patvirtintas e, perpakavimo reikalavimas. Ačiū. Ačiū, ponas, ponė Čiudas. Ačiū, norėčiau pateikti klausimą dėl visuomenės sveikatos. ES e, pradėjo bendrą programavimą dėl mokslinių tyrimų maisto ir kitose sritise, lygus, e, lygų klausimais ir taip toliau. Galbūt reikėtų skirti pastangas taip pat tam, kad būtų e, išsiaiškintos visos alkoholio vartojimo pasiekmes. Jeigu uh, tą yra ketinama padaryti, ar pirmininkaujant uh, Švedijai bus priimtos uh, atitinkamos išvados ir ar bus pažiūrėta, pavyzdžiui, ką galima būtų padaryti, tarkim, dėl kainų. Ačiū. Dėkoju. Renate Zomer. Pone komisarė, norėčiau grįžti prie maistinės vertės e, žymėjimo. Žinote, kad aplinkos saugos komitetas atmetė šį reikalavimą ir tą padarė jau antrą kartą ir tai atsitiko dėl to, kad tie maistinės vertės žymėjimai uh, neturi jokio mokslinio pagrindo. Tačiau nepaisant to, jie yra imami e, ir tuomet, kai yra kalbama apie atitinkamą reklamą susijusią su sveikata. E, Taigi vėl yra problema dėl to, kad reklama negali klaidinti vartotojų ir todėl negalima remtis e, tą maistinę vertę, kuri neturi jokio mokslinio pagrindo. Be to, ta maistinė vertė yra nereikalinga, kuomet reikia vertinti uh, produkto reklamą ir jo dėl, ir poveikį sveikatai. Nes tokiu būdu mes klaidiname vartotoją, vartotojas pats turėtų priimti sprendimus ir todėl jis turi susipažinti su maistinė verte skaidriai. O tai, kas vyksta dabar, yra pavojingas dalykas. Toliau E, kitas dalykas, aš norėjau paklausti dėl EFSA e, pareiškimų dėl tam tikrų produktų poveikio sveikatai. EFSA yra stipri agentūra, tačiau jai reikės dar metų ar pusantrų metų, kol ji galės pateikti e, sąrašą tų reklaminių teiginių, kurie, kurie yra leidžiami. Tačiau kol kas situacija yra neaiški. Dėkoju, pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir suteikė žodį kitam kalbėtojui. Dėko, dėkoju, ponė pirmininkė, norėjau paliesti tris dalykus. Norėčiau grįžti prie genetiškai modifikuotų organizmų ir keulių gripo Kiekvieną sezoną būna gripo epidemijos, jūs ir pats tą minėjote, todėl manau, kad būtų labai svarbu, kad toks asmo kaip jūs, kuris yra autoritetingas asmo, pasisakytų dėl e, šių epidemijų ir suformuluotų atitinkamai situaciją, apibūdintų atitinkamai situaciją. Jūs teisus sakydamas, kad rizikos valdymas, kurį mes vykdėme, dėja tik tai sukėlė uh, abejonių tarp piliečių. Taigi, kaip bus su ateities pandemijomis, kurios dėje mus vis tiek ištiks, mes turime pasirūpinti, kad kad visi, visi atsakingi asmenys Europoje galiausiai susėstų prie vieno stalo ir patikrintų esamą situaciją, patikrintų tai, kas įvyko. Toliau pacientų informavimas, dėl to dar e, reiktų e, dėl to įvyko e, susirašinėjimas tarp jūsų ir mūsų komiteto pirmininko, tačiau aš iš to nelabai supratau, kokia yra jūsų pozicija. jūs norite, kad vartotojų komitetai galėtų dirbti nepriklau, nepriklausomai, tačiau atrodo, kad tam kol kas nėra teisinių sąlygų, taigi galbūt galėtumėte patikslinti savo ketinimus. Richard Zeber salėje nėra, tuomet suteiksiu žodį ponui Trimopolus. Ačiū pirminkė. Norėčiau grįžti Komisarė prie GMO klausimo. Yra tarptautinė ūkininkų grupė, kuri nori, kad būtų pritaikytas moratoriumas dėl naujų gėjimo naudojimo. 2008 metais komisija laikėsi panašios pozicijos. Kas dėl mokslininkų nuomonės, EFSA be abejo yra nepriklausoma, bet dabar atrodo pritarė pramonės atstovų nuomoniai. Naujoji komisijos politika turėtų pasikeisti, manau, nes panašu, kad yra ketinama leisti naudoti gėmo, nepaisant mokslininkų abejonių dėl jų manau, kad e, turėtume užtikrinti, kad mokslininkų, į mokslininkų tyrimus turi būti atsižvelgiama, nes čia kalbame apie piliečių saugą, o tai turėtų būti mūsų pagrindinis prioritetas. EFSA turi žiūrėti į ilgalaikės gėjimo vartojimo pasiekmes. Ir panašu, kad dabar nekreipiama dėmesio į daugelį neigiamų nuomonių e, šioje srityje. Ar yra kokiu nors planų apsvarstyti EFSA nuomonės, kurias jis kelbė? Manau, kad čia gali iškilti ir interesų konflikto klausimas dėl to gėjimo vartojimo moratoriumo. Ačiū. Dėkuoju, ponė komisarė. Mes išklausėme, kiek daug užduočių jūs turite ir šiandien jau kalbėjome apie epidemijas, pandemijas, gripo epidemijas. Norėčiau pakalbėti apie vakcinavimą. Žinome, kad Europoje mažėja vaikų skiepijimo procentas. Ir kai kurios lygos jau atrodo, kad jos yra nugalėtos, nes vis mažiau yra tų lygų atvejų, tačiau kita vertus dėl išaugusio turizmo ir dėl atvirų sienų uh, tos lygos vėl gali sugrįžti į Europą. Taigi, ką planuoja komisija, ar ji turi kažkokius vakcinavimo planus, e, kad būtų galima pasirūpinti tuo, kad vaikai ir toliau Europoje būtų skiepijami. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisarui atsakyti. Prašau kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Ačiū, pirminkė. Kas dėl tarpalstybinės sveikatos priežiūros, Kalbėjome su pirmininkaujančiai Ispanija ir ji yra labai teigiamai nusiteikusi šiuo atžvilgiu e, ir taip pat yra pažadėjusi e, toliau teikiamai e, žiūrėti šiuos dalykus. Be to, paskutinėme sveikatos apsaugos ministrų posėdėje buvo išplatintas pasiūlymas dėl studijos. Manau, kad ten yra tam tikrų elementų susijusių su galimu sutarimu ir man atrodo, kad to galimo sutarimo būtų galima pasiekti maždaug birželio mėnesio vidury iki antrojo svarstymo parlamente. Galbūt esu optimistas čia, tačiau vis dėlto atrodo, kad tai yra realistiška. Kas dėl visuomenės sveikatos, e, pritariu, kad reikia atlikti mokslinius tyrimus dėl tokių dalykų kaip alkoholio pasiekmes, nes tai be abejo e, sukelia daug e, sveikatos problemų. Tai yra sritis, e, kurioje dar reikia nemažai padirbėti. Tačiau turiu pasakyti ir daug kartų esu sakęs, kad šioje srityje jaučiama išteklių stoka ir Iš savo pusės e, mes stengiamės skatinti tokių svarbių ketinimų įgyvendinimą. Kalbu ne tik apie mokslinius tyrimus, tačiau ir apie prevencijos kampanijas, nes esu tikras, kad reikia daug daugiau investuoti į prevencijos kampanijas kampanijas ir e, komisija iš tiesų gali labai e, prisidėti prie tokios veiklos, nes e, tai padės pagerinti visuomenės sveikatą ilgainiui. Kas dėl maistinių medžiagų aprašų, tie aprašai, apie kuriuos kalbame, yra gristi moksliniais duomenimis, kuriuos teikia EFSA. Ir taip pat turime čia vieną dalyką pabrėžti. Mūsų nuomonė, maistinių medžiagų aprašai kaip ir nėra susijęs su tais e, svarstytinais teiginiais, reklaminiais teiginiais. Kai teiginys, tam tikras su sveikata susijęs teiginys yra patvirtintas, leidžiamas, reikia skelbti ne vien tik tą reklaminį teiginį, ne tik jis turi būti viešai prieinamas, turi būti pateiktas ir maistinių medžiagų aprašymas. Štai ką mes norime pasakyti. Mums atrodo, kad tai yra logiška ir tai yra teisinga vartotojų požiūrių. Dėl H1N1 epidemijos, na, kas įvyko per pirmąjį e, to proceso mėnesį, E, buvo imamasi skubių veiksmų vakcinavimo. Vakcinavimas e, vyko daug sparčiau nei e, kada nors anksčiau. Ir dėl to buvo gana nedidelis mirštamumo lygis. E, tai iš dalies e, ir yra mūsų nuopelnas, nes elgiamės taip, kaip elgiamės. Darėme tai, ką darėme, galbūt jeigu nebūtume to darę, galbūt e, gripo protrukis galėtų būti daug didesnis ir pasiekmes galėtų būti daug skaudesnės. Todėl be abejo reikia pradėti nuodugniai viską vertinti, svarstyti, analizuoti, kad užtikrintume, kad uh, ateityje galėsime spręsti šiuos klausimus kiek įmanoma objektyviau. Pritariu, kad skiepijimas dėja kartais laikomas nereikalingu ir vis daugiau valstybių narių dabar pastebi, kad mažiau žmonių skiepijasi. Pavyzdžiui, galėtume paimti Bulgarijos pavyzdį. Ir tikrai reikia ir toliau dirbti šioje srityje, toliau mėginti įrodyti, kad vakcinavimas yra būdas išvengti lygų. Ir turime skatinti vakcinavimą. Kas dėl pacientų informavimo, nuolat klausomės parlamento, ką jisai sako šioje srityje ir norėtume, kad parlamentas ir toliau tęstų savo diskusijas. Jau esame pasižymėję tam tikrus e, šių diskusijų elementus, yra pateikta nemažai, e, mano nuomonė, logiškų pakeitimų pasiūlymų ir e, esu tikras, kad ir toliau judėsime šią kryptimį ir kartu su jūsų komitetu dirbtime, dirbsime ties šiuo paketu. Ačiū dabar. Merci. Katrin Soli. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jums jūsų laukia daug darbų įvairiose srityse, tačiau džiaugiuosi, kad esate surūpinęs dėl, gyven, dėl gyvūnų gerovės. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo 13 straipsnėje yra teigiama, kad bendryje ir valstybės narės turi visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovę. Kokia bus jūsų programa, ką ketinate nuveikti kaip komisaras atsakingas su sveikatos priežiūra tam, kad Lisabonos ambicijos būtų įgyvendintos dėl kosmetikos produktų bandymų ir mokslinių tyrimų šioje srityje. Tai nėra medicininiai jau grinai tyrimai ir juos būtų galima atlikti nenaudojant gyvūnų, ar neketinate peržiūrėti kosmetikos produktų direktyvos ir konkrečiai tuo, tų nuostatų, kuriuose kalbama apie bandymus su gyvūnais. Dėkoju, e, Marijom Piuri. Ačiū pirmininkė. Komisarė Daly, norėjau jūsų paklausti, ar esate numatęs programą dėl psichinės veikatos problemų sprendimo. Ši problema tampa vis rimtesnė, aktualesnė kasmet ir manau, kad turėtumėme iš naujo pažvelgti šią problemą. Ar nemanote, kad psichiatrijos, psichinės sveikatos srityje būtų galima numatyti tikslinės lėšas moksliniams tyrimams, technologiniams tyrimams, jūs keletą, prieš keletą minučių apie tai užsiminėte. Gydymai skiriasi įvairiose valstybėse ir yra sukaupta daug e, neblogų, neblogos patirties, bet kita vertus yra dažno, dažnais atvejais ir dėlsėme. Ačiū. Jūsų. Ačiū komisarė už programos pristatymą. Europos Sąjungoje maisto saugumas, maisto sauga yra gan aukšto lygio ir yra nuostatų, kurias sugriešiname, lygnant su pirminiu komisijos pasiūlymu. Tačiau tas maistas, kurį valgome Europoje, ne visuomet yra čia pagamintas. Daug jo importuojame ir importuojamas maistas ne visuomet atitinka mūsų standartų. Na dėl to, kad PPO neleidžia mums drausti to maisto importo ir taip pat dėl to, kad mes nepatikriname tos maisto grandinės nuo jos pradžios iki pabaigos. Pavyzdžiui, skardinėse importuojama žuvis, žuvies produktai, mes negalime jų kontroliuoti. Taigi, ar kažkas yra daroma e, šioje srityje? Dėl klonuojamų gyvūnų mes balsavome dėl naujų maisto produktų reglamento pasiūlymo ir komisija patikė naują pasiūlymą dėl klonuotų gyvūnų naudojimo, naudojimo draudimo maisto tikslais. Ar neketinama apskritai uždrausti klonuotų gyvūnų naudojimo, nors mes žinome, kad yra klonuojami gyvūnai. Ir jeigu klonuoto gyvūno palikuonys irgi bus draudžiami e, maisto produktų gamybai, kaip mes tą patikrinsime, kaip mes patikrinsime tuos dalykus, juk kažin ar tai bus įmanoma, ar bus įmanoma sužinoti, ar kalba eina apie klonuoto gyvūno palikuonį ar neklonuoto gyvūno palikuonį. palikuonį. Taigi, kokius pasiūlymus e, esate numatę komisijoje šioje srityje. Ir dar norėčiau šio beito paklausti. Bet jau laiko nėra. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisarė, kalbėjome apie tarpvalstybinę sveikatą nekartą šyrit ir aš rengiau nuomonę vidaus rinkos komiteto pranešimui ir taip pat savo iniciatyvą rengiau pranešimą, kreipdamas į ES, kad būtų atsižvelgiama į labai svarbų iššūkį ES, senstančią visuomenę ir visuomenės, tos, viso, to, tos, to visuomenės sluoksnio sveikatos priežiūrą nes paprastai žmonės pervažiuoja gyventi į kitas valstybės, jie daug juda. Ir žinau, kad Ispanija, pirmkiaujantį valstybę, ketina kažką daryti. Jūsų pirmtakas laukia dėlsi ir dabar norėčiau paklausti, ar bus patoblintas tekstas, kuriame kalbama apie sveikatos paslaugų teikimą, darbo vietų kūrimą, užtikrinant teritorinės sanglaudą, kad būtų pasirūpinta senstančiais visuomenės atstovais ir jų sveikata. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisarui. Komisarė, kai ES pirmą kartą buvo autorizuoti genetiškai modifikuoti organizmai, visi sunerimo. Jūs teigiate, kad sprendimai visuomet yra priimami remiantis mokslininkų duomenimis. Ir aišku, tie duomenys turi būti patikimi. Komisija teigia, kad sprendimą dėl tos bulvių rūšies prieimė atsižvelgiant į mokslininkų patarimai, patarimus. Tiesa, kad komisija turėjo dvi studijas iš maisto saugos agentūros, tačiau taip pat tiesa, kad tos studijos buvo laikomos nepatikimomis. Ir galiausiai buvo užsakyta trečia studija, ne iš EFSOS, bet ir dar įtraukiant kitas institucijas, kad e, tą studiją būtų galima laikyti patikimą. Dar dvi institucijos buvo įtrauktos į tą vertinimą. Taigi, jeigu teigiate, kad tos autorizuotos studijos, jeigu tos autorizuotos studijos nebuvo patikimos, kodėl komisija neužsakė trečios? Dėkuoju toliau Anja Weisgerber. Norėčiau užduoti tris klausimus. Vienas yra susijęs su maisto produktais. Uh, Pone komisarė, klausimuose jūs kalbėjote apie tai, kad e, reikia aiškiau žymėti netikrus maisto produktus, jų pakaitalus, nes tai yra apgaulė ir nereikia apgaudinėti vartotojų. Norėčiau paklausti, ką komisija nuveikė šioje srityje. Aplinkosaugos komitetas aiškiai pasakė savo e, savo nuomonę, girdėjau, kad yra teisinių pag, e, problemų dėl, e, dėl paties pavadinimo tų maisto produktų pakaitalų, aišku, yra pasiūlymų, kaip būtų galima geriau apibrėžti e, šias savokas. Toliau kitas mano klausimas yra susijęs su genetiškai modifikuotais organizmais. Aš džiaugiuosi, kad ir, e, kad ir komisijos pirmininkas Baroso e, nusprendė, kad valstybės narės turėtų priimti sprendimą, ar jos nori genetiškai modifikuotų organizmų, norėčiau paklausti, ar šiame pasiūlyme bus galima tikėtis, kad ir valstybių narių regionai galėtų patys priimti sprendimus. Na ir paskutinis mano klausimas susijęs su pacientų informavimu. Čia aš norėčiau pasisakyti už mm, pacientų teises ir norėčiau, kad pacientai būtų informuojami. Norėčiau, kad būtų sukurtas sukurta internetinė platforma, kur pacientai galėtų gauti visą išsame informaciją tiek apie medikamentus, tiek apie įvairias lygas ir apie jų gydimo metodus. E, aš bendravau su komisijos atstovais, o kokia jūsų nuomonė dėl šio klausimo? Dėkoju toliau Antonijo Podimat. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė Daly, kad atvykote. Turiu tris trumpus klausimus, į kuriuos e, atsakymas vertas milijono. Senstanti visuomenė ir tai, kad krizė dabar stumia į pavojų mūsų sveikatos priežiūros sistemas, ar turite kokių tai ketinimų, kaip būtų galima reikalauti, kad valstybės narės parengtų parengties planus, kad būtų susitvarkyta su ta rizika ir kad užtikrintų uh, bazinės veikatos priežiūros paslaugas visuomenės nariams. Kokie jūsų planai dėl skaitmeninės e, darbo tvarkės elektroninės veikatos rytyje? Taip pat e, naujai mums iškilusios problemos, ar turite idėjų, minčių, galbūt pasiūlymų, kaip būtų galima farmacijos produktų klinikinius tyrimus atlikti. Ačiū, Sandrin Velyje. Bus paskutinis čia jų klausimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Daly, kad atvykote genetiškai modifikuoti organizmai visuomet yra labai sudėtinga, prieštaringai vertinama tema, tačiau mes norime suderinto efektyv, suderintos efektyvios apsaugos nuo tokių produktų. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į skaidrę prieigą prie informacijos apie mokslinius tyrimus inicijuotus EFSOS ir taip pat e, apie produktų ženklinimą, produktų, kuriuose galėtų būti e, GMO. Šiandien mes kaip tik patvirtinome dokumentą, kuriame yra kalbama apie že mėsos ženklinimą, tokių gyvūnų, kurie buvo šeriami pašarais turinčiais GMO tikiuosi, kad komisija kažką nuveiks šioje srityje ir panaikins visas spragas susijusias su tokių produktų ženklinimu. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad komisija visuomet remiasi moksliniais tyrimais, tačiau būtent EFSA nustatė, kad kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, nėra pakankamų mokslinių tyrimų arba jie nekalba apie ilgalaikį poveikį, ilgalaikę riziką susijusią su e, GMO ir dažnai yra neatsižvelgiamai nepriklausomų ekspertų pateiktus e, tyrimus, todėl yra labai sudėtinga iš tiesų apžvelgti visą informaciją ir, neprikl... E, ir taip pat dėl skaidrumo trūkumo mes turime mažai duomenų apie paslėptą pavojų gyventojų sveikatai. Pirmininkas nutraukė pranešėją, sako, mes su, su, supratome jūsų klausimą. Dabar pa, norėčiau pasiūlyti, kad. Galėtumėte galbūt kaip ir jūsų kolega e, į likusius klausimus atsakyti raštu, o dabar tik trumpai paliesti 3-4 klausimus, kurie buvo pateikti. Ačiū. Gerai, kas dėl farmacinių produktų vertinimo, e, pritariu, kad reikia kalbėti apie e, veiksmingumą, ne tik apie saugą. E, senėjimas, senėjimas yra mano vienas iš svarbiausių prioritetų šiais penkeriais metais ir esu tikras, kad reikia užtikrinti, kad e, mūsų sveikatos priežiūros sistemos būtų tvarios, kad būtų atsižvelgiama į senėjimo problemas ir e, sveikas senėjimas turi būti vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Ir e, kalbu ne tik apie sveiką senėjimą, bet sveiką ir produktyvų senėjimą. Todėl manau, kad be abejo šis klausimas yra labai svarbus Ir e, sveikata, e, žinoma, yra labai svarbus klausimas, kalbant apie senėjimo e, problemą. Taip pat kalbėjome apie pirmininkaujančius Ispanijos iniciatyvą susijusią su tarpvalstybinės sveikatos priežiūra ir norėtume, kad komisija vaidintų labiau koordinuotą vaidmenį, apriektų visus šiuos klausimus kartu ir reikia užtikrinti, kad visos sistemos dar neįveiktų visose valstybėse narėse. Pacientų informavimas man labai labai e, tinka, tas, tai, e, patinka tai, kad e, šį pasiūlymą pateikė būtent NVO komitetas. Farmacijos bendrovės turi renkti informaciją ir vartotojai turi būti tinkamai apsaugoti, todėl e, svarbu, manau, būtų įgyvendinti tokį pasiūlymą ir tinkamai informuoti vartotojus. Ir dėl gaimo mano paskutinė būtų pastaba, o į kitus klausimus, kaip pirmininkas minėjo, atsakysiu raštu. Negalėtume taip drąsiai e, kalbėti apie tai. EFSA vis dėlto yra organizacija, e, viena iš mūsų institucijų ir uh, jai yra patikėtas šis darbas. Esu uh, apsilankęs EFSOje neseniai ir uh, ten buvau iškėlęs uh, klausimą, kad uh, reikėtų reguliariai uh, tikrinti visų įvairių komitetų, EFSA sistemos komitetų patarimų nepriklausomumą. Ir Be abejo, nereikėtų um, vaizduoti, kad ta organizacija yra um, piktybiška, tiesiog reikėtų tikrinti. Ačiū uh, už Jūsų atsakymus. Tikiuosi, kad į kitus klausimus galėsite atsakyti raštu. Dėkojame už šią diskusiją įvairiausiais klausimais.